skaitysiu juos čekiškai. Šios dienos protokolo projektas bus pateiktas parlamentui tvirtinti kitos mūsų sesijos metu. Ir jeigu pastabų nėra, rezoliucijos, kurios buvo priimtos šiame parlamente, bus perduotos rezoliucijose paminėtiems subjektams. Visiems linkiu sėkmingo grįžimo namo, ačiū už bendradarbiavimą.